20. O dabar galime pereiti prie mano prusto pranešimo dėl Kars 2020, siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės. Pranešėjų suteikiame žodis keturioms minutėms. Madame la commissaire, mes chers collègues. Gerbiama komisijos narė, kolegos, pirmininkė. Eh, automobilių pramonė išgyvename precedentinę krizę, bet tai tikriausiai nieko nauja. Bet ši realybė yra labai skausminga. 12 eh, metais parduota gal 12 tik tai milijonų automobilių, o 17 milijonų prieš krizę. Ir e, tai prilyksta e, devintajam dešimtmečiai. Automobilių pramonė yra labai svarbi mūsų ekonomikoje. Tai susijęs su augimu, nes jis sukuria daugiau kaip 4 procentus BVP. Ir kai kuriuose regionuose tai yra e, gal svarbiausia ekonominė veikloje 12 milijonų darbuotojų tiesiogiai ir netiesiogiai dirba šioje srityje ir taip pat galime kalbėti apie e, techninius dalykus. 80 procentų visų privačių investicijų yra skiriama automobilių pramoniai, mokslo tyrimų, atsiprašau, investicijų automobilių pramonės srityje ir e, automobilių pramonė mūsų valstybėse atspindi labai e, svarbę, e, svarbius dalykus. Mes turime galvoti apie šios pramonės ateitį. Dėl to nepaprastai svarbu, kad mes, būdami tiesioginiai žmonių išrinkti atstovai, kaip nors reaguotume į šią E, sritį, jos problemas ir mes išanalizavome Kars 2020, e, kurį paskelbė komisija pernai lapkričio mėnesį. Ir e, išėties taškas buvo tikrai labai geras. Norėčiau padėkoti komisijos nariui Tajaniui už visą darbą. Taip pat sveikinu KAS 11 procesą, nes reikia dirbti ir dirbti kartu su pramonė. Bet veiksmų planas. E, e, kartais nėra tobulas, dėl to mes turime galvoti, kaip e, sukurti papildomą vertę, pridėtinę vertę. Aš šiandien pristatau pranešimą, kurio tikslas yra vienas - pasiūlyti novatoriškus sprendimus, kurie užtikrintų automobilių sektoriaus augimą. Mes turime galvoti apie du iššūkius. Reikia per labai trumpą laiką išspręsti problemas pirmiausiai, išvesti šį sektorių iš krizės trumpų laikotarpių, o per vidutinės trukmės laikotarpį suderinti mūsų politinius veiksmus automobilių pramonė, kad veiktume vieningai, o nesusiskaldę. Galiausiai mes turime kovoti už Europą, kuri reaguotų ir kuri pirmiausiai apsaugotų. Ir pranešime akcentuojami keli keli dalykai. Pirmiausia, reikia iš esmės pagerinti komisijos požiūrį, kur kas tiksliau apibrėžiant e, perteklinius pajėgumus gamybos ir rekonstrukciją, š, e, pertvarką šios, šio sektoriaus. Taip pat mes turėtume galvoti, kaip aikštesnius, labiau prognozuojamus teisės aktus reglamentuojančius sektorių turėtume įdėkti. Ir tokiu atveju E, taip pat reikia neskubėti, kad pirmiausia galėtų pakelti galvą virš vandens tas sektorius, o tik paskui įvesti naujus reikalavimus. Reikia taip pat e, e, prisiminti, kad technologiniai privalumai naujovės yra mūsų didžiausias privalumas konkurencinis pasaulyje ir mes turime užtikrinti, kad mūsų konkurencingumas bus sustiprintas remiantis tvariais dalykais. Kitas dalykas - lankstumas darbo vietoje, pagrįstas socialiniais socialiniu dialogu, taip pat e, darbuotojų e, darbo sąlygų gerinimas labai svarbu. Mes taip pat žiūrime į teisės e, principus ir taisyklės, turime taip pat pasitelkti tas taisyklės, kad būtų kovojama su nesažinga konkurencija tiek vidaus, tiek išorės e, rinko, rinkose. E, pramonės komitete šiam pranešimui buvo pritarta didelė balsų dauguma. Rytoj jūs balsuosite dėl jo per plenarinę sesiją ir balsuodami teigiamai, e, bet balsuodami teigiamai pademonstruosite, kad nors mūšis yra nelengvas, bet mes jį turime laimėti. E, Ačiū. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad šiandien mes aptarinėjame šią temą, nes palyginus su tema, kurią aptarinėjome anksčiau, būtent ES kosmoso pramonės politikos klausimus, darbuotojų skaičius dirbantis automobilių pramonės pramonėje yra daug didesnis, tai yra 12 milijonų. E, ši pramonė sukuria 4 procentus BVP bet pastaraisiais metais šis skaičius mažėjo dėl ekonominės krizės. Praėjusiais metais 12 milijonų automobilių buvo parduota, bet prieš penkerius metus buvo parduota 7 milijonai. Todėl svarbu turėti veiksmų planą tam, kad mes galėtume kovoti su šią problemą. Ačiū. Mes turime atnaujinti pramonė ir gamyba Europoje prieš prieštant tai paslaugoms. Saugus automobiliai mums suteiks pranašumą su likusio pasaulio dalimi. Dėkoju. Grazie, onorevole Mikolas. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Nikolazik. Dėkuojam pekne, pani predsedajúca. Ačiū už suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Automobilių pramonė vaidina svarbų vaidmenį veikiant daugelį regionų Europos Sąjungoje ir prisideda prie darbo vietų kūrimo bei konkurencijos, kuri parodo, jog jeigu ES automobilių pramonė nori išlaikyti savo tarptautinę poziciją, ji turi mobilizuoti savo potencialą ir labiau susikoncentruoti ties moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Ypač aplinkosaugos srityje čia dar yra daug kur patobulėti. Mes aptarnėjome šį klausimą labai daug ir čia yra reikalingas didžiulis dėmesys iš daugelio valstybių narių, ypač rytų Europoje, siekiant kovoti su neigiama įtaka darbo vietoms. Taip pat norėčiau priminti tai, kad valstybės narės gali pasinaudoti, su ES, pasinaudoti ES lėšomis restruktūrizavimui per naująjį finansavimo laikotarpį būtent lėšomis, kurios bus skiriamos šiais ryčiai. Norėčiau priminti, kad automobiliai turi būti konkurencingesni ir ateityje tai bus augimo ir darbo vietų šaltinis. Dėkoju. Ačiū. Dabar kolega Andersen. Eh, Ačiū. Kars 2020 yra Europos veiksmų programa siekianti tvirtos ir tvarios automobilių pramonės. Mes matėme praeitie didelių nuostolių, matėme, jog žmonės neteko darbo vietų dideliu mastu. Tarp valstybių narių yra didelių skirtumų, kalbant apie valstybinę paramą, kuri yra teikiama, pietų Europos valstybės labiausiai nukentėjo. Taigi mes turime keturis ramščius – mokslinius tyrimus, investicijas – komercializavimą, rinkodarą ir investicijas į žmogišką kapitalą. Turime pasižiūrėti į naują paklausą, ateityje turime žiūrėti į naujus modelius, kurti ekologiškus automobilius ir perdirbti, kur tai yra įmanoma. Socialinis dialogas yra ypač svarbus Jis yra būtinas, jeigu norime, kad ateityje išgyventų automobilių pramonė. Dėkoju, kolega Benjanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš jungtinės karalystės perspektyvos Kars 2020 veiksmų planas skirtas automobilių pramoniai e, yra skirtas e, tiesiog pasparstinti jungtinės karalystės planus e, plėtoti Jaguaro Land Roverio e, veiklą. Automobilių pramonės, pramonė turėtų išlikti konkurencinga visame pasaulyje, taip pat e, ji turėtų vaidinti svarbų vaidmenį, siekiant atsisakyti anglės kelių transporte. Čia taip pat reikia skirti didelį dėmesį moksliniams tyrimams ir plėtrai, tam, kad Europos automobilių pramonė atremtų iššūkį tapti ekologiškesnė, tačiau taip pat išliktų konkurencinga. Džiaugiuosi, kad veiksmų planas Kars 2020 yra glaudžiai susijęs su Jungtinės karalystės Vinskable strategija, kuri taip pat remiasi tuo, jog reikėtų skatinti mokslinius tyrimus ir gerinti e, verslo sąlygas veikiančio šioje srityje. Labai svarbu, kad Europos vyriausybės dirbtų kartu ir imtųsi veiksmų tam, kad padėtų automobilių gamintojams tapti konkurencinės pasauliniu lygiu. Dėkoju. Grazie. Ačiū. Komisijos narė Reding. Pone pirmininkė, pono Prusto pranešimas pateiktas Europos parlamentui turi didelę vertę, kadangi jis mums parodo, kokia svarbi yra automobilių pramonė Europos parlamentui. Europos komisija mano taip pat ir per savo veiksmų planą parodo savo norą vėl padaryti, kad Europos automobilių pramonė atsidurtų augimo centre. Veiksmų planas automobilių pramoniai yra svarbus. Esu įsitikinusi, kad tai yra įkvepiantis pavyzdys. Jis rodo, kad gerai koordinuotas procesas gali atvesti prie struktūrinių pokyčių. Šis veiksmų planas ypač pagerino koordinavimą tarp komisijos tarnybų ir uh, suinteresuotų grupių šioje srityje. Pažangus reguliavimas, pavyzdžiui, komisija užtikrino, kad nebūtų kuriama papildoma našta šiai pramonės šakai. Mes pasiūlėme teisės aktus tik ten, kur buvo reikalingas didesnis e, aiškumas sektoriui. Komisija taip pat skiria didelę svarbą apskritai patvirtinamų procedūroms tam, kad jos būtų sudertos su tarptautinėmis taisyklėmis ir kad taptų veiksmingesnės ir kad būtų sumažinta nebūtina našta ir išlaidos pramoniai. Šia prasme darbas dėl e, direktyvos peržiūros, e, direktyvos dėl automobilių pramonės vyksta. Poveikis komercinis poveikis e, taip pat yra labai svarbus. Štai kodėl mes e, patvirtinome e, transporto paketą komunikate dėl Europos alternatyvaus kūro strategijos ir direktyvos dėl alternatyvaus kūro infrastruktūros kūrimo valstybių narių lygių E, Visą tai siekia išplėtoti vieningą rinką alternatyvaus kūro srityje, transporto srityje Europos Sąjungoje. Kalbant apie mokslinius tyrimus ir vystomąją plėtrą bei finansavimą šią srityje, žinote, kad Europos komisija 2013 metais pateikė pasiūlymą dėl Europos žaliųjų transporto priemonių iniciatyvos, e, siekdama bendrai finansuoti šią sritį, siekiant e, energijos veiksmingumo, e, finansuojant alternatyves kūro priemonės. Mes taip pat siekime finansuoti MVI, kosme programai yra skirta 2,3 milijonų iki 2000 eurų, iki 2000 milijardų eurų iki 2030 metų. Baigdama norėčiau informuoti Jūs, kad mes pradėjome svarstyti taip, kaip galėtume e, toliau plėtoti šią programą po 2014 metų. ES automobilių pramonės šaka negalės veikti veiksmingai, jeigu nebus paralelinių struktūrų nacionalinėme ir regioninėme lygiuose. Ir mes dirbame siekdami šių tikslų kartu su pramonė. Ačiū. Grazie, komisario Reding. Dėkuoju komisijos narį Reding. Diskusijas baigiame. Dėl pranešimo balsuosime rytoj pusę dvyliktos. Kitas posėdis vyks rytoj, antradienį gruodžio 10 dieną 2003 metų nuo 8.